E, sprostowanie. Właściwa komisja przesłała następujące. Norėčiau pasiaiškinti vieną dalyką. Yra vienas paaiškinimas dėl Europos parlamento priimto teksto, dėl direktyvos. 2008 e, m. balandžio 23 dienos dėl vartotojų kreditų ir dėl reglamento 28.102 EB pagal 216 straipsnį e, šis paaiškinimas yra patvirtintas, jeigu 40 parlamento narių balsuos prieš tai per 48 valandas, tuomet jis bus nepatvirtintas. Ačiū.